Aš e, norėčiau pristatyti Al Mahmudą Al-Hasanį atvejį. Jis e, taip pat yra žmogaus teisų gynėjas Sirijoje, jis atliko labai svarbų vaidmenį, jis e, stebėjo visus aukščiausiojo teismo saugu, saugumo teismo posėdžius ir nuolat stebėjo situaciją dėl žmogaus teisų Sirijoje. Dabar jis yra sulaikytas ir įkalintas. Uh, Mes norėtume, kad Sirija laikytųsi savo įsipareigojimų ir todėl e, taip e, laikytųsi tarptautinės konvencijos dėl pilietinių ir politinių teisių ir taip pat e, jie, jie turėtų laikytis konvencijos prieš kankinimą ir jie ją yra pasirašusi. Jie turi nustoti pažeidinėti žmogaus teisų gynėjų teises jų, ir nepersikėti jų šeimų. Taip pat turi paleisti visus taikos aktyvistus, kurie yra įkalinti. Aš E, mes žalieji ir e, EFA pasiūlyme, kad būtų priimtas e, veiksmų planas, kaip numatyta asociacijų sutartyje. Ir ten turėtų būti išvardintos rytis, kur reikia patobulinti žmogaus teisų apsaugos rytį. Ir Sirija turi įsipareigoti laikytis tam tikrų reikalavimų ir turime užtikrinti, kad tai būtų numatyta asociacijos sutartyje, o tai bus būdas, kaip uh, užtikrinti, kad Sirija laikysis savo įsipareigojimų. Ačiū. Ačiū, Veronik de Kaiser. Kokiam laikui vieną minutį? Oui, merci, Ačiū, pirmininkė. Turiu prisipažinti, kad mane šokiravo ir nuliūdino, nuvylė visą tai. Kodėl? Todėl, kad kai eina kalba apie tarptautinius santykius, Sirija pastarosius dviejus metus tikrai padarė daug pažangos. Įstojo į Viduržėmio jūros regiono sąjungą, ir nekarta buvo tarpininkė tarp, sudėtingose tarptautinėse situacijose, pavyzdžiui, kai mm, jauna prancūzė buvo Irane areštuota ir reikia pasakyti, kad asociacijos sutartis, kuri dar mm, nepasirašyta, bet kuri galėtų būti pasirašyta greitai. Taigi tai, kad vėl būtų mm, pratestas tas darbas, tos pastangos yra labai pozityvu. Dabar, žvelgiant į vidaus reikalus, tai, na, iš tikrųjų, vėlgi, priėmė jie e, milijonus Irako pabėgėlių Sirijoje ir kulto religijos laisvė yra labai svarbi, tačiau politinė laisvė, politinių nuomonių įvairovė čia yra problemų. Nuolat yra tai kartojama ir reikia tai kartoti, nes iš tikrųjų yra nuolat represijos taikomas žmogaus teisų aktyvistams, jie yra areštuojami ir nekarta pasaraisiais keliais metais mes ne turėjome įsikišti, kad tie politiniai kaliniai būtų išlaisvinti. Porą kartų mums pavyko jo tai padaryti, tačiau dar Sirijos kalėjimuose yra tokių kaip Lavani, Albuni, dabar Al Hasani. Taigi aš manau, kad labai svarbu pasiūsti žinę Sirijai. Mes norime išvesti Siriją iš tos izolacijos, kurioje jin dabar yra. Ir mes tikrai labai galvojame, kad ji yra svarbi tarptautinėje arenoje, ypač artimiesiems rimta, e, e, rytams. Tačiau Manau, kad ji yra pakankamai e, stipri kaip valstybė, kad galėtų pripažinti politinių nuomonių įvairovę ir kad galėtų išlaisvinti politinius kalinius, gerbti konvenciją draudžiančią kankinimus. E, tai tarp pasitarnautų Sirijos interesams ir e, pasaulinės taikos, ypač taikos vidurio rytuose interesams. Renata Weber, Ossoň. Renata Weber. Thank you, President. Muhammad al-Hassani is another human rights defender. Arbit Ačiū pirmininkė. Mohamed Alhazan yra dar vienas žmogaus teisų aktyvistas, kurį Sirija e, viena šalio sprendimu pasodino į kalėjimą, nors jo vienintelė kaltė buvo e, siekimas apginti žmogaus, teisų, e, žmogaus teises, laisvai pasisakyti, užsimti žmogaus teisų veiklą, turėti teisę į bešališką teismą. Kelis metus jis neturėjo galimybių keliauti, jo biuras, jo telefoniniai pokalbiai ir visi kiti ryšiai buvo Sirijos pajėgų stebimi. Jis e, kelias savaitės patyrė persiekėjimus e, ir iš teismo pusės taip pat ir galų gale e, Sirijos saugumo paėgos jį areštavo Galų gale jį apkaltino keliais kriminaliniais nusikaltimais, kurie visi susiveda į, teis, į žodžio teisę. Jeigu mes kalbame apie tokį sus, areštavimą, nepri, nepamirškime ir Albanį, kuris buvo nuteistas 12 metų kalėjimo už tai, ką jungtinių tautų žmog, darbo grupė, kuri kalba apie neteistus sprendim, teismų sprendimus, vadina visiškai netei, neteisėtų sprendimų. Taigi, Taigi tie politiniai kaliniai turi būti besąlygiškai, nedelsiant paleisti, jų fizinis, psichologinis integralumas turi būti gerbiamas. Sirijos valdžia turi nutraukti bet kokį bet kokius bauginimus ir e, bet kokius kitokias priemonės, persekimo priemonės prie žmogaus teisų aktyvistus ir gerbti jungtinių tautų e, konvencijas. Következő felszólaló egy percben Tannok úr. Uh, Vienai minutė į Tanokui žodis. Ačiū, pirmininkė. Sirija yra svarbi valstybė vidurio rytuose ir jai tenka svarbus vaidmo remiant atitinkamas teroristinės organizacijas Sirijoje. Tai yra uh, tokias kaip Hamas ir Hezbollah. Uh, taip pat daro didelį įtaką Iranui. Sirijoje vadovauja pasaulietinis režimas, kuriam vadovauja BAT partija, kuri kažkada <clears throat> valdė Iraką. Bet kokiu atveju Sirijai vadovauja diktatoriška partija. Alhasanios su, sulaikimas žmogaus teisų aktyvisto. Jeigu Sirija nori mūsų paramos, ji turėstų iš, paleisti nedelsiant poną Alhasanį ir kitus žmogaus teisų aktyvistus iš kalėjimo. Ačiū. Dabar dvi minutės kalbės ponė Korhola. Pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad mes aptarėme žmogaus teisų padėtį Sirijoje, kadangi rengiama pasirašyti ES ir Sirijos partnerystės ir asociacijos sutartį ir aš manau, kad reikia siekti žmogaus teisų stacijos pasikeitimo ir gerinimo Sirijoje. Teisininkas Al-Hasani yra vienas iš šiuo metu įkalintų laikomų asmenų, remintis melagingais kaltinimais, kuriem buvo pateikti. Jis buvo įkalintas praeitais ir už praeitais metais. Mes visą laiką kėlėme žmogaus teisų aktyvistų suimtų Sirijoje klausimą, kurie vis dar laikomi kalėjimuose. Sirijoje reikia smarkiai pagerinti situaciją, kalbant apie žmogaus teisų padėtį šioje šalyje. Labai apgailestaučiau, jeigu mes nesugebėtume pritaikyti šių žmogaus teisų ir laisvų kriterijų Sirijai pasirašydami su jie partnerystės ir asociacijos sutartį, nes tai yra būtina tokių sutarčių pasirašymo prielaida. Žmogaus teisės negali būti taikomas pasaulyje atskiroms saloms arba atskiriems regionams. Mes negalime užmerkti akių ties e, tomis šalimis arba e, vietomis, kuriuose pažeidinėjamos žmogaus teisės. Tik, tik tai taip darydami mes sugebėsime palengvinti žmonių dalį pasaulyje. Ačiū. E, Labai ačiū. Toliau Geringer Obetki o, Odenberg. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. E, Mohamed Al-Hasani, vienas iš e, svarbiausių žmogaus teisų gynėjų Sirijoje, e, buvo suimtas ir uždarame procese jis E, buvo apkaltintas e, skleidžiant neteisingą informaciją. Jo taip pat buvo apklausta ir dėl jo veiklos susijusios su žmogaus teisėmis. E, jam nebuvo leista išvykti iš šalies ir jis buvo stebimas. Ir pagal Human Rights Watch šio proceso kokybė buvo netinkama. Nerima kelia tai, kad nėra padarytos pažangos žmogaus teisų srityje ir reikia reikalauti, kad Sirijos valdžios institucijos laikytųsi Junktinių, tautos, Junktinių tautų konvenciją dėl draudimo uh, kankinti ir uh, netinkamai elgtis su sulaikytaisiais. Uh, Atsižvelgiant į ryšius tarp Sirijos ir Europos ir atsižvelgiant į tą didelį vaidmenį, kurį atlieka Sirija artimuosiuose rytuose, esu tikra, kad Sirija norės pasistumėti į priekį šioje srityje ir padidinti demokratiškumą visame regione. Ačiū. Ačiū. Dabar uh, ponas Obama, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Šio rezoliucijos projekto tikslas yra visiškai teisingas. Mums reikia kalbėti aiškę kalbą prieš pasirašant asociacijos sutartį siekiant apsaugoti Muhamedą Al-Hasanį ir jo šeimą bei artimuosius, taip pat ir kalbant apie antrąjį sutarties straipsnį, reikia nepamiršti jo nuostatų reikalauti, kad jų būtų laikomasi. Rytų europiečiai puikiai e, žino, ką reiškia kojomis trypiamas žmogaus teisės, nes jie tik tai prieš 20 metų išsivadavo iš tos sistemos. Tačiau šiame kontekste tikrai negalime užmerkti akių ir ties e, tais. Ir ties Kinio, e, Sirijos kaiminė, pavyzdžiui, Turkija, kur taip pat pažeidžiama žmogaus teisės, juolab, kad Turkija yra šalis kandidatė, siekiant įstoti į ES ir ji žmogaus teisų pagalbos, pagarbos rytyje turi dar tikrai didelių trūkumų, nepaisant to, kad e, kai kurie pono Achtisario ataskaitos ir pranešimai teigia kitaip. Dabar ponas e, Bernd Poselt. Aš manau, kad mes turėtume kritiškai vertinti ir analizuoti Sirijos žmogaus teisų situaciją. Tai yra diktatoriška politinė valstybė ir Al-Hasanis turi būti paleistas į laisvę. Tačiau prezidentas Asadas bando atsiverti pasauliui ir siekia <clears throat> pagerinti e, bendradarbiavimą tarp musulmonų ir krikščionių ir Sirijos kardinolas Daudas e, teigia, kad Sirijoje krikščionys jaučiasi saugiau nei Irake. Savame suprantama, mes turime pasmerkti žmogaus teisų pažeidinėjimus Sirijoje, tačiau palaikyti ją kelyje į atsivėrimą pasauliu, į, link, į sartėjimą su demokratinėmis vertybėmis. Ačiū. Ačiū labai. Dabar leiskite man vėl suteikti žodį poniai komisariai Kūnevai. Komisija supranta e, parlamento susirūpinimą dėl žmogaus teisų situacijos. Sirijoje situacija pablogėjo per pastaruosius mėnesius. E, e, pastaikė daugiau suėmimų ir e, kitų žmogaus teisų pažeidimų. Rūpiučio 28 dieną suimtas teisininkas Al Hasanis, taip, kuris buvo Damasko advokatų asociacijos narys 15 metų. Jis yra žmogaus teisų aktyvistas ir galima būtų įtarti, kad jo suėmimas yra politiškai motivuotas. ES jau pareiškė savo susirūpinimą Sirijos valdžios institucijoms ir Sirija privalo laikyti atitinkamų tarptautinių susitarimų dėl žmogaus teisų, tarptautinių konvencijų, kurias yra pasirašiusi komisija kartu su valstybėmis narėmis per savo atstovybę Damaškę <clears throat> diskutuoja Sirijos valdžia apie šią situaciją. Mes privalome užtikrinti, kad e, aukščiausias valstybės e, saugumo teismas ir vykdomi procesai vyktų kaip įmanoma skaidriau, reikia naudotis taip pat e, europinės priemonės demokratijai ir žmogaus teisėms galimybėmis. Mes tikime, kad ES galės daryti didesnę įtaką Sirijai, kuomet bus pasirašyta asociacijos sutartis ir džiaugiuosi, kad pirmininkaujantį valstybę siekia pasirašyti tą susitarimą per artimiausias savaitės. Mes tęsime dialogą siekdami geresnių rezultatų. Ačiū.